parlamento posėdį, posėdį e, jo tasą. E, gerbiamos ponios, gerbiami ponai, dėje šie metai prasidėjo taip, kaip jie ir baigėsi e, baisiais teroro išpoliais po Tuniso, Egipto, Džakartos sausio 12 dieną Stambulo centre buvo e, įvykdytas baisus teroro išpolis. E, šio išpolio aukomis tapo 10 Vokietijos piliečių, jie buvo nužudyti 9, e, dar yra sunkiai sužeisti. Uogadugų penktadienį e, įvykdžius teroro išpolį žuvo taip pat didelis skaičius žmonių ir buvo sužeista. Mes liūdime kartu su aukų artimaisiais, o sužeistiesiems linkime greičiau pasveikti. Tačiau mes turime susitaikyti su tuo ir suvokti, kad teroras neturi sienų jis yra grėsmė mums visiems, nesvarbu ar Turkijoje, ar Burkina Faso, ar ES valstybėse narėse, ar dar kur nors. Todėl, ponios ir ponai, mes turime pripažinti, kad teroras yra kasdieninė grėsmė, tačiau kita vertus mes neturime leisti e, nusikaltėliams mūsų įbauginti. Mes turime dėti visas pastangas, kad visi kartu e, duotume atsaką e, tiem teroristam e, policija, teisės valstybės principais ir skatindami bendradarbiavimą tarpusavėje. Manau, kad visų mūsų vardu e, galiu išreikšti užuojautą e, aukoms, išpolio aukoms ir jų artimiesiems. Gruodžio 17 dienos posėdžio protokolas yra jums pateiktas ir atitinkami tekstai, ar kas nors tam prieštarauja, matau, kad ne.